aspektus, kad visos mūsų vertybos turi būti e, teisės aktų širdis ir turi išlikti. Ačiū. Grazie. Per... Dėkoju. Ponas Kirchhoffas.